Do il benvenuto al presidente della Corte dei Conti Silva. Norėčiau pasveikinti audito rūmų pirmininką poną Silva Kalderą ir suteiksiu jam iš karto žodį, prašau. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, komisarė, man didelė garbė šiam parlamentui pristatyti šiandien uh, su metinė ataskaita dėl 2011 m. ES biudžeto įgyvendinimo. Pradėsiu nuo pagrindinių išvadų. 2011 m. sąskaitos e, tinkamai atspindi ES finansinę padėtį, jų operacijų rezultatus ir pinigų apyvartą tais metais Mm, pajamos ir įsipareigojimai mokėjimams mm, buvo be mm, esminių klaidų. Tačiau mokėjimų srityje buvo materialių klaidų. Maždaug paskaičiuotas klaidų lygis buvo 3,9 procentai visame ES biudžete, o 2010 metais lygis buvo panašus - 3,7 procento. Paprastai sakant, audito rūmai nustatė kad pernelik daug es išlaidų pavyzdžių nepasiekia tikslų, nėra um, optimaliai panaudoti. Ir šių metų mūsų ataskaitos žinia yra tokia pati kaip ir ankstesniais metais. Nežiūrint uh, paskaičiuoto paklaidų lygio per dabartinį programinį laikotarpį vis dar e, lieka galimybių, galimybių ES lėšas panaudoti efektyviau, uh, labiau tiksliškai orientuojant įvairiose uh, išlaidų uh, programų ar sistemų sistemų e, sritise. Bendrai vertinant e, audito rūmų nagrinėtos kontrolės sistemos, kai buvo nustatyta, buvo tik iš dalies efektyvios ir ne visiškai buvo panaudotas jų potencialas nustatyti klaidas ar jas ištaisyti. E, dvi sritis politikos grupės, kur e, buvo aukščiausias klaidų lygis, buvo kaimo plėtra aplinka, žuvininkystė ir sveikata. Čia klaidų lygis buvo 7,7 procento, o politikos grupėje regionė politika, energetika ir transportas aptartas klaidų lygis buvo 6 procentai. Tose srityse, kaip ir visose pasidalyto valdymo srityse, nacionalinė valdžia gyvena svarb, pirmą ir svarbiausią gynybinę liniją, kai eina kalba apie ES piliečių finansinių interesų gynimą. Tačiau auditorumai nustatė daug e, problemų, e, daug nesugebėtos įvykdyti kontrolės valstybių narių lygmenių. Pavyzdžiui, e, daugumoje sandorių regionės politikos rytyje auditorumai nustatė klaidas, bet pakankamos informacijos turėjo valstybių narių valdžios institucijos, kad, galėtų, kad būtų galėjusios jas nustatyti ir ištaisyti ištaisyti bent jau kai kurias iš tų klaidų prieš pareikalaujant. Mm, pa, pa, mokėjimų iš komisijos. Ir e, audito rūmai taip pat nustatė panašių problemų tokiose titise, kur yra tiesiogiai valdymas komisijos. Pavyzdžiui, politikos grupėje e, mokslo tyrimai ir kitos vidaus politikos, kur audito rūmai nustatė 3 procentų klaidų lygį. Audito rūmai taip pat savo prane... ataskaitoje sako, kad komisijos e, generaliniai direktoriai pripažino didesnį klaidų riziką kaimo plėtros, anglodos ir mokslo tyrimų srityje. Čia yra nustatyta, kad gali būti pažeidimų nuo 400 milijonų 2010 metais lygis iškilęs iki 2 milijardų 2011 metais, kai pagal jie yra paskaičiavę išlaidas. Taigi, pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, yra aišku pagerėjimo įvertinant dabartinį programinį laikotarpį, tačiau tikrai yra dar daug kelio, kurį reikia nueiti, kai eina kalba apie ES finansinį valdymą įvairiose srityse. Daugelis problemų, kurios buvo praeitie nustatyti, numatytos vis dar išlieka, nors kiek ir mažesnio masto. Ir iš tikrųjų. Mm, ką audito rūmai nustatė, kad mm, paskaičiuotas klaidų lygis kiek mažėja, kai kalbame apie ES biudžetą bendrai, vis tik tai kai kurios mm, labai svarbu pasakyti, kad taisyklių mm, patobulinimas, geresnis sistemų projektavimas iš vieno laikotarpio į kitą tikrai e, leidžia pasiekti didelio skirtumo. Ir taigi labai svarbu galvoti apie teisėjų kūrinius pasiūlymus kitam finansiniam, um, kitai finansiniai programai. Čia reikia galvoti apie tikrai tą auksinę galimybę, kad būtų galima panaikinti um, pagrindinės priežastis. Ir tikrai auditorumai nekarta yra raginus, raginę um, patvirtinti paprastesnės sistemas, kad būtų aiškesni tikslai, aiškesni e, pamatavimo rezultatai, lengvesni, taip pat efektyvesnės kontrolės sistemos. Ir dar kartą mes patvirtiname tą um, principą. Valstybės narės ir parlamentas turi dabar sutarti dėl geresnių taisyklių, kaip ES pinigus išleisti. Valstybės narės ir komisija turi geriau jas įgyveninti. Čia um, ES biudžetas gali būti panaudotas efektyviau ir veiksmingiau, kad būtų didesnė pridėtinė vertė sukurta piliečiams. Ir lygiai taip pat, galvojant apie teisėkurinius pasiūlymus kitai finansiniai programai, um, ES institucijos ir valstybės narės taip pat Mm, dalyvauja formuodamos naujas Europi, europinės sistemas, mechanizmus ir valdymo e, mechanizmus, kad kitos, e, kitose srityse susijusios su viešojo sektoriaus finansų valdymu, tai būtų e, finansų sistemų priežiūra ar fiskalinės ekonominės politikos koordinavimas. Ir tokių iniciatyvų sėkmė, aišku, priklausys ir nuo to, ar um, bus užtikrintas tinkamas demokratinis legitimumas ir atskaitomybė. Audito rūmai galvoja, kad tinkama vieša priežiūra ir auditas visų viešųjų lėšų, kurios mm, yra leidžiamos, turi laikytis ES tikslų ir tai yra pagrindinis elementas, norint užtikrinant, kad tokios iniciatyvos būtų sėkmingos nuo pat pradžių. Labai svarbu yra užtikrinti tvarų, tvirtą viešųjų finansų um, valdymą ir audito rūmai yra pasirengę kiek įmanoma labiau prisidėti prie ES pastangų pasiekti tokį tikslą per savo darbą, per uh, savo metinę ataskaitą, kurią šiandien man teko garbė Jums pristatyti. Ačiū. Grazie Presidente, ora la parola Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar komisaras Šemeta. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Kaldera, gerbiami parlamento nariai ir, audito, gerbiami, ir gerbiami audito rūmų nariai metinė auditorumo ataskaita yra pateikta tokiu laiku, kuomet biudžeto institucijos e, nustato finansinius išteklius e, kitai e, daugiametiai finansiniai programai. Todėl reikia naujų vadybos ir kontrolės mechanizmų, kurie buvo pasiūlyti e, ateities programoms. Reikia naujų reformų, kurios orientuotųsi į pridėtinę europinę vertę. Komisija norėtų kitoje daugiametinėje finansinėje programoje stiprinti visų institucijų finansinį atskaitomumą. E, ir tą mes siūlome per visas europinės programas. Ši priemonė turėtų padėti išvengti e, tam tikrų trūkumų ir klaidų, kurios yra dabar nustatomas. Pristatant E, e, auditorumų metinė ataskaita biudžeto kontrolės komitete anksčiau šiemet e, parlamento nariai klausė, ką jie galėtų padaryti, kad padėtų išspręsti problemas. Noriu pabrėžti, kad jūs, Europos parlamentas, jau daug prisidėjote siekiant to klaidų išvengimo tikslo 2006 metais 7,3 buvo klaidų lygis, o 2011 metais tai yra 3,9 procento. E, ir tai yra pagerė, pagerėjimas, kurio pavyko pasiekti dėl to, kad komisija laikėsi jūsų rekomendacijų. E, tokiu būdu mes įrodėme, kad gali vykti konstruktyvus dialogas tarp komisijos ir e, kitų institucijų. E, taip pat tam tikrų pagerėjimų pavyko pasiekti e, dėl, būtent dėl to, kad e, glaudžiai bendradarbiavo abi mūsų institucijos. Taip pat mes turime kitų pasiūlymų, kuriuos pateikė teisėkuros institucijos ir čia svarbu vaidmenį vaidina parlamentas taryba e, kartu su parlamentu yra atsakingos už teisinį e, naujos daugiametės finansinės e, programos pagrindą. Taip pat taryba teikia rekomendacijas parlamentui ar tvirtinti biudžeto įvykdymą. Tokiu būdu mes matome, kad valstybės narės taip pat gali konkrečiai prisidėti vertinant programų veiksmingumą. Todėl aš manau, kad svarbus dalykas yra e, diskusijos su valstybėmis narėmis dėl šio svarbaus klausimo. Dabar norėčiau pakalbėti apie konkrečią auditorumo ataskaitą dėl 2011 e, metų. Visų pirma, e, auditorumai pateikė E, pakankamai teigiamą nuomonę dėl e, visų ES ataskaitų. 2011 metų e, klaidų lygis išlieka stabilus, lyginant su 2010 metais, nors rizika vykdant finansinius sandorius padidėjo. Toliau nustatyta žymiai mažiau materialių konkrečių klaidų, kalbant apie įsipareigojimus ir pajamas E, kadangi padidėjo klaidų lygis kaimo plėtros politikos rytyje, mes pateikėme veiksmų e, planą, kaip galima kartu su valstybėmis narėmis kovoti su šiomis klaidomis ir trūkumais šiuose programuose, artimiausiame programavimo periode. Kalbant e, apie klaidas bendroje, bendrosios politikos srityje e, jų skaičius išaugo 3 procentais. E, atsiprašau, vidaus politikos srityje. E, kalbant apie daugiametę perspektyvą, galbūt Horizonto 2020 programa padės išvengti klaidų. E, sanglaudos politikos e, e, srityje klaidų lygis sumažėjo labai ženkliai nuo 7,7 procentų 2010 metais iki 5,1 procento 2011 metais. Šią ataskaitą rodo, kad mums reikia nuveikti daug daugiau. Komisija mano, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą su partneriais ypatingai rizikingose sritise bet taip pat ir valstybės narės turi dėti pastangų. At, pagal audito rūmus apie 60 procentų visų klaidų regio, skirstant regiono fondo ir e, socialinio fondo lėšas buvo aptiktos būtent e, nacionalinėse institucijose prieš pateikiant savo ataskaitas e, Europos komisijai. Taigi signalas valstybėms narėms yra aiškus komisijos tarnybos, tarnybos ir toliau dirbs ir darys viską, kad būtų toliau mažinamas klaidų lygis. E, man atrodo, kad yra labai svarbu kalbėti apie klaidų lygio mažinimą artimiausioje perspektyvoje. E, ir tai turėtų atspindėti ES finansinius interesus. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad audito rūmų nustatyti trūkumai iš tiesų nereiškia, kad buvo sukčiaujama arba buvo prarasti, paprastos, prarastos didelės lėšų sumos. Ir e, šiuo metu yra taikomi prevenciniai ir korektūros mechanizmai, kad būtų pagerinti, e, pagerinta situacija. E, korekcijos sudarė 1,8 milijardus eurų. E, palyginus su ankstesniais metais e, šitos finansinės korektūros sudaro 1,14 procentų 1,45 procentus palyginant su, palyginus su ankstesniais metais. Ir toliau turime stiprinti e, gerinti padėtį sanglaudos politikos srityje. E, komisija tikėtųsi gauti labiau daugiau patikimų duomenų iš valstybių narių, kad kitais metais susidarytų tinkamą vaizdą apie korektūros priemonės, kurios buvo taikomos ne tik ES, bet ir nacionalinėme ligmenyje. Kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo rekomendacijas, e, komisija jau taip pat ėmėsi veiksmų, kad būtų užkirstas kelias atitinkamų klaidų atsiradimui. 2011 e, metais e, komisija sustabdė apie 110 mokėjimų ir tai sudarė virš 2 milijardų eurų. E, šitos, šitą priemonę griežčiau taikysime ateityje. Mes tikimės, kad 2014 e, metais mes įvesime grinųjų korekcijų priemonę ir tai padės išvengti klaidų. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami audito rūmų nariai, komisija ir toliau prisiema savo atsakomybę ir toliau tęs savo darbą, kad būtų gerinami rezultatai e, ateityje ir kad mes tarnautume ES piliečiams. Mes darysime viską, kad e, ištaisytume tas klaidas ir tuos trūkumus, kuriuos pastebėjo audito rūmai ir taip pat e, stiprinsime savo bendradarbiavimą su biudžeto vykdymo, biudžeto vykdymo vykdymą patvirtinimą atsakingomis institucijomis. Taigi mes prisiemame savo įsipareigojimus, e, e, kalbant apie bendrą išteklių valdymą. E, kaip jau minėjau, aš tikiuosi, kad valstybės narės, o ypač ateitie pirmininkausiančios valstybės prisidės taip pat prie šių tikslų siekimo. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Dabar frakcijų vardu kalbės pirmiausia ponas Piperis, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, ponė auditorumų pirmininkė. Nepaisant visos pažangos, e, auditorumų ataskaita nėra, mums nesuteikia galimybės ramiai e, nuleisti rankų, nes e, vis dėlto E, klaidų skaičius lygis didėja, ypač kai kalbame apie sanglaudos fondo panaudojimą ar žuvinkystės sektorių. Ir e, tai audito rūmai e, nustatė tas klaidas, ir, kurias galėjo nustatyti pačios valstybės narės ir jų skaičius didėja. Taip mažėja pasitikėjimas mūsų institucijomis ir labai gaila, kad E, auditorumai neskelbia konkrečių domenų apie konkrečias valstybės narės ir jų daromas klaidas. Man kyla tokios išvados. Pirmiausia, tai, kad e, e, pinigai, ES pinigai daugiausiai yra naudojami viešies, viešiosioms rytims. Tai reiškia, kad jų, skaič, jų panaudojimas turi būti ypatingai skaidrus ir tik tai jeigu Europos teisės aktai yra įgyvendinami tokiose sritise kaip konkurencijos, konkurencingumo didinimo ir panašiai, tuomet e, turėtų būti galimybė E, numatyti kažkokius didesnius pinigų srautus. Gaila, kad nėra nustatomas, kokios, kiek yra nusižengusios konkrečios valstybės narės. Šiais laikais, kai ES e, siekia didesnio savo legitimumo, tai nėra geras dalykas. Europos parlamentas neturėtų būti vien tik tai tarpininkas tarp komisijos ir auditorumų. Mes pirmą kartą prisijimame atsakomybę teisėkuros rytyje, pačios struktūros politikoje arba žemės ūkio politikoje. Tačiau e, e tikrai veiksmingai e, biudžeto kontroliai neturime pakankamai pajėgumų. Ponios ir ponai, e, OLAF, e, komisija, audito rūmai yra tikrai labai galingos e, struktūros, tačiau be parlamentinės kontrolės e, E, sistema neveiks veiki, teikia, tinkamai. Todėl mums reikia ir šioje vietoje imti diskutuoti apie didesnį parlamento įtraukimą į šios procesus. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Gairis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė Kaldera, ponė komisarė, mėlyjei kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti audito rūmams, už pateiktą metinę ataskaitą, kuri yra svarbiausias mūsų e, instrumentas e, e, tvirtinant komisijos biudžeto įvykdymą. Dėkojame auditorumams už skaidrų darbą. Ši ataskaita 18 kartą konstatuoja, kad tik tai ribotą sąskaitų vykdymo patvirtinimą galima pateikti komisijai. Ir ta, kaip komisijos narys šiame tą sakė, tas, ta klaidų e, marža e, kasmet vis mažėja. Tai yra tikrai gerai, gyvenginant ES biudžetą, e, klaidų skaičius mažėja, tačiau audito rūmai, mėlyje kolegos, taip pat konstatuoja ir tarybos E, netinkamą biudžeto įgyvendinimą ir panaudojimą. E, yra taikomos įvairios korekcinės priemonės, labai sudėtingos procedūros, kurios e, apriboja, suvaržo visos, visų mechanizmų į, biudžeto tinkamą įgyvendinimą mums reikia padidinti valstybių narių lygmenių vykdomą biudžeto kontrolę. Ir, kažkaip, Jungtinė karalystė, Niderlandai ir Vokietija yra tos valstybės, kuriuose tie kontrolės mechanizmai neveikia tinkamai, kaip konstatuoja auditorumai. Gaila, kad atskiruose biudžeto sritise, eilutėse e, skaičiai blogėja, mokslinio tyrimų e, politikos srityje nuo 1,4 iki 3 procentų yra padidėjusi e, klaidų marža. Mums reikia raginti komisiją pasiaiškinti, kaip jį ketina mažinti tas klaidas. Ir, žemės ūkio politikoje tos, ta klaidų tas lygis su, apim, e, už, e, sudarė 2 procentus, tačiau prognozuojama, jog jis kils iki 7,7 procentų. Ir tai yra didžiausia klaidų kiekį E, atspindinti sritis. Negalime mm, laukti, kad valstybės narės e, kuomet e, plėtros projektų skaičius didėja ir jų finansavimas didėja, jog valstybės narės pasirūpins, kad būtų mažėjantis, mažėjimo tendencija, kalbant apie klaidų lygį. Reikia daryti, dėti tokias, naudotis tokiamis priemonėmis, kuriomis buvo naudojamasi, pažiūrėjau, vykdant regionės politikos rytyje e, vykdomus projektus. 2008 veiksmų planas prisidėjo prie e, nacionalinių kontrolės mechanizmų ir valdymo e, stiprinimo. E, Ir dėl to reikėtų ieškoti galimybių mažinti e, klaidų skaičių e, žemės ūkio politikoje. Mums reikia nustoti finansuoti retrospektyviuosius projektus, mums reikia. Daryti viską, kad valstybės narės nebūtų finansuojamos, jų programos nebūtų finansuojamos tada, kuomet jų kontrolės mechanizmai neveikia tinkamai. Ir e, tik taip to, nustačius vienas ar kitas klaidas e, e, leisti valstybėms narėms naudotis e, teikiamu finansavimu. Dėkoju. E, Alde, Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu kalbės ponas Hatsimarkakis. Jums teikiamas dvi minutės. Pone pirmininkė, E, Pone pirmininkė Kaldera, ponios ir ponai, visų pirma, norėčiau padėkoti auditorumams už tą svarbų darbą, kurį jie dirba kasmet ES mokesčių mokėtojų labui. Jūs, ponia Kaldera, esate mums parlamentarams svarbi institucija. Prieš metus, kuomet mes kalbėjome apie tuometinį auditorumų ataskaitą, aš kalbėjau apie teigiamą vaizdą su pilkais kažkokiais e, šešėliais ir tie šešėliai vis išlieka ir dabar. 130 e, milijardų eurų e, buvo suteikta atitinkamiems projektams, 5 milijardai eurų nebuvo e, visiškai panaudoti, 3,9 yra klaidų, procento yra klaidų lygis, e, tai yra skaičiai, kurie negali mūsų tenkinti. E, tačiau yra ir teigiamų tendencijų, priemonės, kurios, e, kurios parlamentas. E, pasiūlė komisijai teikdamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo rekomendacijas, e, tos rekomen, tų rekomendacijų buvo laikomasi ir ypač jų laikomasi užimtumo ir socialinių reikalų srityje. MPL generalinis direktoratas nuo 2008 metų vykdo nuoseklę e, mokėjimų nutraukimo politiką, jeigu nevykdomi atitinkami po, e, projektai. Ir e, šioje srityje klaidų lygis sumažėjo iki 2,2 procentų. Taigi norėčiau pasveikinti už tokį sėkmingą darbą. Norėčiau taip pat pasveikinti ir poną komisarą Šemetą už tai, kad jis taip pat kontroliuoja e, šį procesą. E, e, taip pat. E, t, tvirtinant biudžeto įvykdymo procedūrą, aš norėčiau kartu su savo kolegomis priminti, kad yra labai svarbu atimti iš projektų atitinkamas lėšas, jeigu jie nėra pakankamai e, gerai vykdomi. Ir norėčiau pasidžiaugti, kad ši priemonė taip pat veikia, kalbant apie efektyvumą, apie veiksmingumą. Čia dar yra trūkumų ir auditorumo ataskaitoje jie yra e, kritikuojami. Aš norėčiau pasiūlyti kolegai Gaeriui, kuris yra atsakingas už auditorumo ataskaitą savo pagalbą ir visų mūsų pagalbą šiame darbe. Dėkuoju. La parola, uh... Dėkoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Stas. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, ponė Kaldera. Nagrinėjame audito rūmų ataskaitą ir vėl negalime pateikti biudžeto įvykdymo patvirtinti sąskaitų patikimumą yra daug politikos ryčių e, - žuvininkystė, e, energetika, e, transportas, sportas. Yra labai daug įvairių sričių, kurias administruoja komisija kartu su valstybėmis narėmis. Ir uh, Šiame, šioje ataskaitoje vėl yra kalbama apie 60 procentų e, klaidų lygį regionų fonde, virš 60 procentų socialiniam fonde. Taigi matome, kad valstybės narės neįvykdė savo namų darbų. Todėl galbūt būtų svarbu e, išvardinti konkrečias šalis ataskaitoje, kurios neįvykdė tų namų darbų ir taip pat galbūt pagirti tas, kurios e, puikiai tvarkosi su šiomis užduodimis. Galbūt turime ne tik kritikuoti tas šalis, kurios neįvykdė e, atitinkamų tinkamų namų darbų, bet ir joms labiau padėti. Taip pat reikia pabrėžti, kad apie 100 milijardų eurų buvo prarasta per PVM įvairias machinacijas, o tai yra tikrai baisus skaičius, ypač kalbant e, apie krizę, kurią šiuo metu išgyvename. Todėl yra labai svarbu, kad kovotume su sukčiavimu ir prieš tokias organizacijas, kurios vagia mokesčių mokėtojų pinigus. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ECR frakcijos vardu kalbės ponė Českova. <clears throat> Vážená paní předsedkyně, eh, vážené kolegyně. Ačiū pirmininkė, kolegos. Bendrai Manau, kad audito rūmų ataskaita ir jos išvados yra labai neraminančios, ypač kai nekalba apie tokį didelį klaidų lygį paskirstant es pinigus. Pasidalyto mm, valdymo srityje yra dvi sritis, kur labai aukštas klaidų lygis ir reikia tokios tvarkos, kuri leistų komisijai e, tinkamai įvertinti visus sunkumus atskirose valstybėse narėse ir laiku sureaguoti į juos. 2011 metais e, lėšos buvo skirtos įvairioms sritims Ir buvo pažeistos kai kurios taisyklės ir auditorumo ataskaitoje yra aiškiai parodyta, kaip yra viešo sektoriaus pinigai valdomi. Pavyzdžiui, pinigai skirti mm, ūkininkams už teritorijas, kuriuose ne visuomet ūkininkaujama ir taip toliau, kaip pavyzdžiui kompensuojamos lėšos, kurios nurodytos kiek didesnės nei buvo realiai patirtos išlaidos. Ir taip toliau. Dažnai yra reikalaujama apmokėti lėšas, kurios neturėtų būti finansuojamos, išlaidas, kurios neturėtų būti finansuojamos. Yra klaidų daroma e, viešųjų konkursų srityje e, kompleksinis susijimas taip pat ne visuomet e, įgyvendinamas, naudos gavėjai ne visuomet yra aiškus. Taigi, ar kelia, kel, reikėtų kelti klausimą, ar yra taisyklės pernelik sudėtingos, ar tiesiog nėra pakankamai noro laikytis tų taisyklių, ar per sunku tų taisyklių yra laikytis, ar gal yra dar kokių blogesnių ketinimų. Pavyzdžiui, tikrintose srityse, kai kur rasta net virš 50 procentų klaidų lygio bet valstybės narės turėjo pakankamos informacijos, kuri būtų leidusi joms ištaisyti tas klaidas dar prieš paprašant apmokėjimo iš komisijos. Ir kitose ES politikos rytise akivaizdu, kad reikia e, daug geresnės kontrolės, kadangi dabartiniai kontrolės mechanizmai neveikia pakankamai gerai. Reikia daugiau ir atsakomybės iš valstybių narių pusės, kaip mes nekartą esame kalbėję. Kontrolės mechanizmai įvairiose ES politikos rytise yra tik iš dalies efektyvus. Tai reiškia, kad mums reikia skaidresnių taisyklių ir reikia daug gilesnės kontrolės įvairiais lygmenimis. Mums taip pat reikia orientuoti lėšas į prasmingus projektus. Kartais atrodo, kad projektas savo formą lyg ir tinkamas finansuoti, bet tai nebūtinai yra toks projektas, kuris yra vertingas ES. Ačiū. FD frakcijos vardu, ponia Andriesin. Ačiū pirmininkė. Jau 18 metai iš eilės audito rūmai negali patvirtinti ES biudžeto. Daugiau kai kuriais atvejais, daugiau kaip 50 procentų pavyzdžių, kurias, e, imčių, kurias paėmė auditoriai, rodo pažeidimus, klaidas. Tai yra valstybių nažių e, kaltė, kad yra tokių pažeidimų. Tačiau e, pinigų, mokesčių mokėtojai patikė savo pinigus komisijai. Tai reiškia, kad komisija turi užsitikrinti, kad tikrai būtų vykdyti padaryti tą visą reikiamą kontrolę, tik tada atiduoti tuos pinigus valstybėms narėms. E, Parlamentas taip pat dažnai kaltinamas, kad ES biudžetą tik tai pavizuoja, e, o klaidų yra labai daug. Aišku, ne visuomet tai yra sukčiavimas, bet kai, pavyzdžiui, e, ūkininkas gauna pinigus už 150 avių ir ateina auditoriai ir randa, kad jis neturi nei vienos avies, tai galų galia bus laikoma sukčiavimu. Bet esmė yra tai, kad jeigu komisija neprisima atsakomybės už mokesčių mokėtojų pinigus ir kaltina valstybę, valstybės narės, tai kodėl prašo dar daugiau pinigų finansuoti tas pačias valstybės narės. Tai yra dar viena priežastis, kodėl ES biudžetas turi būti apkarpytas. Ko mes laukiame? Ačiū. Grazie. Dėkui. GUE frakcijos vardu kalbės ponas Sondergaard pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ir audito rūmams už gerą metinę ataskaitą. Deja, kaip mes girdėjome, ši ataskaita rodo, jog einame ne tą linkmę. Nuo 2006 iki 2009 metų klaidų lygis mažėjo, iki 3,3 procentų, tai buvo gera tendencija, tačiau ta, tos klaidos jų vėl daugėjo 2010 iki 3,7 ir 2011 iki 3,9. Taip pat reikia pažymėti, kad e, klaidų lygis kontroliuojamų sandorių e, atveju buvo taip pat vis didesnis iki 40 procentų 2011 metais ir mes negalime su to sutaikyti kai buvo veikiama teisingai, tinkamai komisija e, maudėsi šlovės spinduliuose ir mes sakėme, jog tai yra puiku, tą jie gali daryti, tačiau jeigu klaidų lygis vėl didės, kas tuomet bus už tai atsakingas? Jau dviejus metus tos, tų klaidų daugėja ir komisija kaltina visus kitus, tik ne save, nors ji atsakinga už ES biudžeto naudojimą. Jeigu kitais metais jau trejus metus iš eilės klaidų lygis didės, tuomet bus sunku e, pasiaiškinti mūsų piliečiams. Taigi kiti metai bus labai svarbus. Kaipgi daryti, e, kad eitume teisinga linkme. Jeigu jau tiek metų e, žygiuojame ne to, ne to kryptimi, tuomet bus labai sunku pasiaiškinti mūsų piliečiams. Dėkoju. Pone Sinclair, pusantros minutės. Mano rinkėjai nenusteps išgirdę tokius rezultatus, e, nes jie žino, kad Europos sąjungoje yra švaistomos mokėtojų, mokesčių mokėtojų lėšas, lėšos. Ir mes dabar kalbame apie vieną trilijoną eurų, kurie yra prarasti. Ir mes nu, kalbame čia apie netiesiogiai išrinktų ES biurokratų veiksmus. E, buvo nustatytas atitinkamas klaidų lygis valstybių narių lygmenyje. Manau, kad čia reikia imtis atitinkamų veiksmų. ES e, turi e, spręsti šią problemą, nes dažnai valstybės narės net nesupranta, kad tai yra problema. 700 milijardų eurų buvo skirta demokratinės visuomenės paramai Kosove. E, tačiau mes matome, kad ten net nevyko veiksmingi projektai, e, o ES nedarė nieko, kad išspręstų tą problemą. E, kalbant apie viešojo sektoriaus lėšas ir apie politinių partijų, e, pavyzdžiui, e, UKIP, ekstremalios Junktinės karalystės partijos arba nacijų partijų finansavimą. Tai taip pat yra lėšų švaistimas ir dėl to piliečiai vis mažiau pasitikė pas, pasitik ES. Mums todėl reikia anksčiau ar vėliau surenkti referendumą. Grazie, la parola ora agli altri oratori iscritti, cominciando con l'onorevole. Dėko, dėkoju, dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams, pone Ortis. Aula, quindi l'onorevole Stravakakis. Jos nėra, ponas Stavrakakis. Buenos días. Eh, eh, creemos que el, el... Labas rytas. Mes manome, kad audito rūmai, kuris pateikė savo metinę ataskaitą, pademonstravo, kad yra nemažai klausimų, kuriuos reikia išanalizuoti. Turime atlikti tikrai labai didelį darbą, visi mes visi susiję, visos susijusios institucijos. Valstybės narės čia taip pat turi prisimti labai svarbu vaidmenį. Visų pirma, labai svarbu dėti visas pastangas, kad rezultatai būtų kiek įmanoma geresni, kad visiems būtų geriau. Ačiū, ponas Tavrakakis. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Καλντέιρα για την παρουσίαση της αιτήσεως έκθεσης. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kaldėra už pateiktą audito rūmų e, metinę ataskaitą. E, turint omenyje dabartinę ekonomikos ir finansų krizę, biudžeto krizę, yra labai svarbu e, viešuosius išteklius naudoti kiek įmanoma veiksmingiau ir geriau yra padaryta tikrai nemažai klaidų regioninės politikos, transporto srityse ir kitose srityse, tačiau dėja yra taip, kad reikia pasakyti, kad tų klaidų lygis nuolat mažėjo ir valstybė, ES lėšos yra panaudojamos veiksmingiau. E, Tai yra e, kontrolės mechanizmai veikia geriau. Mums reikia, kiek manoma, geriau valdyti mūsų išteklius. Auditorumai teigia, kad virš 60 procentų klaidų e, buvo nustatyti regioninėje politikoje ir buvo padaryti būtent valstybių narių. Tad reikia vykdyti tinkamą kontrolę. Ačiū. Ačiū. Ponas Mulder. Mevrouw de voorzitter, in de eerste plaats mijn verontschuldigingen aan de president van de Rekenkamer. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti auditorumų pirmininko ir komisaro, kad nuo pat pradžių negalėjau klausytis šios diskusijos ir joje dalyvauti, nes dalyvavau kitose svarbiose posėdžiuose. Kaip jau daugelis kolegų pasakė, jau 18 ataskaita buvo pateikta visuomeniai sunku pasiaiškinti, jeigu jau 17 kartą Europos parlamentas patvirtina komisijos biudžeto įvykdymą. Komisija turi pateikti aiškius argumentus, kaip būtų galima pagerinti kontrolę metų eigoje mes išbandėme daugybę dalykų, didesnės baudas, mokėjimų nutraukimą ir vairiausius kitus dalykus. Tačiau dar vienos, vienos priemonės dar nenaudojome, nors jau daugybę metų parlamentas ragina tą daryti, tai yra suteikiant pinigus valstybėms narėms. Valstybės narės, kurios daro daugiausia klaidų, turi prisijimti ypatingai didelę politinę atsakomybę. Mes nuolat raginome uh, E, kad valstybės narės pateiktų atitinkamas deklaracijas. Tačiau dabar tai yra daroma e, samtraukos forma ir aš nežinau, ar tai yra naudinga. Nemanau. Naujasis finansinis reglamentas valstybėms narėms sudaro galimybės dalyti, e, teikti tokias, tokius pareiškimus savanoriškai. Tačiau aš manau, kad komisija čia turėtų atlikti didelį darbą, kad valstybės narės tą darytų valstybės narės tą daro, kaip sakiau, savanoriškai ir būtų puiku, e, jeigu joms būtų parodoma, jog e, tos, kurios nedaro klaidų arba jų daro mažai, kad e, jos, ir, tai jos elgesi pagirtinai kontrolės, mažiau kontrolės, mažesnė kontrolė, daugiau demokratijos, tokia turėtų būti mūsų siekėmybė. Valstybės narės turi pačios turėti galimybę pasteisinti, kad tai būtų visų mūsų europiečių labui. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas ponui Vlazak. Ať jūs įprečte výročnį správų Europského účetního dvora. Ačiū pirmininkė. Kas skaito audito rūmų metinės ataskaitas, suomet pastebi, kad kažkas kažkur e, daro didžiulę klaidą. E, klaidų lygis didelis, kontrolės nėra, atskiros programos yra tokios netinkamos, kad kartais neįmanoma net iš viso įrodyti jų pridėtinę vertę Europos Europos Sąjungai. Viena iš sričių, kur daugiausia klaidų yra kaimo plėtros politika, kur virš 50 procentų yra klaidų lygio. Ir mm, aš didžiausia klaida yra, kad nesilaikoma taisyklių organizuojant viešuosius pirkimus, konkursus, e, kad yra finansuojamos išlaidos, kurios neturi būti finansuojamos atitinkamuose projektuose. Ir tai yra visos problemos esmė. Ne, ne tai, kad žmonės, naudos gavėjai bando sukti sukčiauti, tiesiog jie yra visiškai pasimetę toje biurokratijoje, tose taisyklėse, dažnai jie vadovaujasi gera valia, jie nori kažką sukurti, bet paskui jiem paaiškėja, kad kažką padarė daugiau nei jiems buvo leidžiama, sutaupė ten, kur nereikėjo. Pavyzdžiui, vėliava ant e, pastato fasado nėra tinkamo dydžio, todėl jie turi sugražinti pinigus. Audito rūmai e, rekomenduoja priimti dar daugiau taisyklių ir reglamentų, pritaikyti dar griežtesnę kontrolę, kad jos būtų daugiau, kad sankcijos būtų griežtesnės, tačiau tai nėra tinkamas kelias. Vienintelis būdas ištaisyti situaciją yra radikaliai peržiūrėti visas taisyklės, e, supaprasinti procedūras ir uh, užtikrinti pasidalytą partnerystę, kai yra dirbama įgyvendinant kažkokius tai projektus. Kai projektai bus paprasti, jos bus lengva įgyvendinti ir tada dirbsime dėl jų ir tada nes žinosime, ką mes darome. Grazie, la parola all'onorevole Hart. Dėkoju. Toliau žodis tikimas ponui Hartong. 2011 is weer geweldig leesvoer voor onze burgers. Pone pirmininkė, 2011 metų ataskaita e, vėl patikė peno apmąstymams mūsų piliečiams. E, ūkininkai gauna išmokas, bet tos išmokos mokomos ne, nereguliariai. E, manau, kad audito rūmai atliko puikų darbą ir 18 e, 18 kartą jau kalbama apie atitinkamas klaidas, klaidų lygį, tai rodo, kad valstybės narės nesugeba kontroliuoti, e, kaip jos leidžia mokesčių mokėtojų pinigus. Dėl manau, kad tokias valstybės narės turėtume e, konkrečiai išvardinti, išvardinti, nes kitaip bus labai sunku pasiekti europinės pridėtinės vertės. Toliau kitas e, dalykas yra tai, kad šiame, šioje metinėje ataskaitoje niekur nekalbama apie taupimą. E, manau, kad būtų tikslinga, kad mūsų pozicijas ir auditorumai palaikytų dėl taupimo. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis teikiamas poniai Greslė dviem minutėm. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas audito rūmų pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. E, šiandien nusprendžiau gėdytis dėl kelių dalykų. Man gėda, kad tarybos atstovų nėra, kai kalbame apie tokią svarbę auditorumo ataskaitą, nes būtų labai svarbu, kad ir taryba sureaguotų į, ta, į, į tas pastabas apie klaidas. Taip pat e, man atrodo, kad mes turėtume kalbėti ir apie tuos dalykus, e, apie kuriuos anksčiau nekalbėjome, apie tuos 96 procentų e, įvairių sąskaitų, kuriuose nebuvo klaidų, e, kokių mes politikos tikslų pasiekėme, e, ką mes pasiekėme e, siekdami mažinti jaunimo nedarbą e, su tomis lėšomis, kurios buvo skirtos, ką, ko pasiekėme, e, kurdami naujas darbo vietas, e, tomis lėšomis, kurios buvo skirtos inovacijoms. Aš norėčiau apie tai pakalbėti ir, ir būčiau norėjusi daugiau apie tai išgirsti E, man atrodo, kad dabartinėje ES situacijoje būtų labai svarbu kalbėti apie tai ir būtų labai svarbu kalbėti apie teigiamus dalykus ES. Tačiau dabar e, ir dabar kalbėdami apie biudžeto vykdymo patvirtinimą mes turėtume e, kalbėti apie konkrečius rezultatus, kuriuos galėtume pateikti ES piliečiams, ką mes gero padarėme. E, be, kita vertus, be valstybių narių nebus Europos. Todėl, gerbiamas komisarė, šiame ta, ką mes darysime su sanglaudos fondu, kai dabar kas penktas mokėjimas yra e, klaidingas, jame yra sąskaitose yra klaidų mes matome, kad finansų krizė palėtė valstybės narės, taigi kaip mes reaguosime į, į tai, Todėl norėčiau pagalvo, pa, pasiūlyti jau dabar apie tai pagalvoti, o komisija turėtų pagalvoti, kaip jūs galėtumėte ateityje pakeisti atitinkamus kriterijus, kuomet yra e, teikiama parama. E, galbūt tie kriterijai turėtų būti tokie, kad būtų galima kontroliuoti jų e, laikymasi, nes kitaip mes pakenksime savo. O manau, kad mes turime daryti viską, kad užkirstume kelią tokiom mažom katastrofom, su kuriuom susidurime kasmet, kalbėdami apie auditorumo ataskaitas. Grazie. La parola all'onore. Ačiū. Vesmon. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, kaip uh, PIF pranešimo pranešėjas sveikinu audito rūmų metinę ataskaitą. Ir kaip kolegos jau girdėjo, 3,9 procento skaičiuojamas klaidų lygis. Vis tik tai aš galvoju, kad yra ir kitų dalykų, kuriuos reikia paminėti. Pavyzdžiui, manau, svarbu e, tai, kad auditorumai nu, daro skirtumą tarp klaidų ir sukčiavimo. Tir, tik maždaug 0,2 procento mokėjimų yra um, paliesti sukčiavimo. Aš manau, kad audito rūmai turėtų pažiūrėti į tas sistemas, metodus, kurios naudoja, pavyzdžiui, per nelik dideli mokėjimai yra, kad toje pačioje kategorijoje kaip ir nedidelės klaidos, pavyzdžiui, kur yra, um, tarkim, klaidos pateikiant dokumentus, pildant kažkokias tai formas. Man atrodo, reikėtų daryti skirtumą tarptų skirtingų dalykų. Taip pat svarbu, kad pirmą kartą um, dešimtame skyriuje audito rūmai pradėjo žiūrėti į um, komisijos darbo gerinimą ar vertinimą. Um, auditorumai sako, kad šiandien reikia nieko gerinti, bet man atrodo, kad svarbu apie tai kalbėti. Tai gera pradžia, nes auditorumo e, funkcija turi būti ieškoti tobulinimo, gerinimo galimybių. Mes visi turime to siekti, ar tai valstybės analėse, ar komisijoje galimybių gerinti, pavyzdžiui, e, bendrą politiką, supaprastinti taisyklės, galvoti apie riziką paremtą kontrolę ateityje. Ir, aišku, Auditas yra gerai, tačiau auditas turi lemti mūsų sistemų tobulinimą. Grazie, la parola all'onorevole. Ačiū. Ponas Ehrenhauseris, vieną minutę. Ačiū. Ponios ir ponai, manau, kad mes čia dabar sukamės rate, užpurtame rate. Kasmet mes girdime apie klaidų lygį, E, apie tai, kad negalima tame, toje pačioje srityje negalima suteikti sąskaitų patikimumo pareiškimo ir kad e, komisijos pirmininkas Baroso. E, E, e, nebepasiekia tikslų, kuriuos suformulavo dar 2005 metais. Taigi judame milimetrų, e, judame tik per milimetrus ir panašu, kad mūsų biudžeto valdymas yra tam tikra mūsų achilo kulnas čia Europos Sąjungoje ir mes tuos labai gerai stebime tai, kas vyksta jau metai iš metų čia Europos parlamente tiek e, išlaidų, tiek ir pajamų e, atveju kalbama nuolat apie didėjančias klaidas, o kalbant apie konkrečiai išlaidas, valstybės narės iš tiesų turi prisijimti atsakomybę už tas daromas klaidas. Kita vertus, kalbant apie pajamas, reikia konstatuoti, kad e, jeigu e, nusistatyti ilgalaikį tikslą, kad nacionaliniai, nacionaliniai įnašai ES biudžetą pagaliau būtų panaikinti, e, pakeičiant juos, pavyzdžiui, finansinių sandorių apmokestinimu. Ir taip nustotume ginčytis apie tuos biudžetinius dalykus ir e, tos kai kurių valstybių narių reiškimas pretenzijas dėl e, biudžeto lėšų e, e kompensacijų gavimo. Ačiū dabar ponia Jala Sender. Vieną minutę. Ačiū ponia pirmininkė. Vėl susidurėme su paradoksu, kad 96 procentai biudžeto yra vykdomi gerai, panaudojami gerai, taip, tai parodė ataskaita, tačiau yra ir tas tam tikras klaidų lygis. Sudėtingesnė kontrolės sistema yra dialogo tarp komisijos parlamento ir audito rūmų išdava tą nekartą kartojo kolegos. Ir taip mes sukamėmės užburtame rate, pagal, iš kurio reikia išeiti. Šiais metais turėtume svarstyti konkretesnės temas. Tai yra, pavyzdžiui, kalbame apie valstybių narių daromą klaidų lygį žemės ūkio srityje. Ehm, ir mes žinome, kad ten yra tam tikrų pavojų ir matome, kad valstybės narės daro vis daugiau tų klaidų. Mums reikia sustiprinti kontrolę valstybės narės turi reaguoti į tai, kas yra joms pasakoma, nurodoma. Tad kontrolė turi būti vykdoma daug veiksmingiau pačiose valstybėse narėse. Nacionaliniai audito, nacionalinės audito institucijos taip pat į tai atkreipia dėmesį. Kartais nustebina naujos tendencijos, pavyzdžiui, mokslinio tyrimo srityje, kuri yra viena iš svarbiausių ramščių siekiant e, įveikti krizę. Taigi apie tai dar irgi reikėtų pakalbėti. Pirmininkė, norėčiau e, atsiprašyti pono Deutsch. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, gerbiami kolegos, norėčiau E, visų pirma, padėkoti pirmininkui Kalderai ir auditorumų darbuotojams už šią metinę ataskaitą, nes tai yra tikrai puikus dokumentas e, mums, kuomet mes kalbėsime apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. E, yra gera vengriška patarlė, kuri sako, kad ir, yra pasakoma tas pats, nesvarbu kaip tu tą sakysi, ar stiklinė yra pusiau pilna ar pusiau tuščia. Taigi manau, kad jeigu mes dabar kalbame apie tą savo stiklinę, apie bendrą biudžetą, ji, ji dėja yra pusiau tuščia, tas biudžetas yra pusiau tuščias. Mes negalime kalbėti, kad klaidų e, lygio mažinimas. E, e, vyksta dėl to, kad tas klaidų lygis lieka toks, beveik toks pats jau um, antrus metus. Todėl manau, kad negalime taksyti su tokia situacija, kai e, Europos e, sąjungos lėšus, mokesčių mokėtojų pinigai e, naudojami netinkamai. Todėl taip pat noriu pritarti kolegijai, kad negalima toleruoti tokios situacijos, kad kalbant tokia svarbia tema, e, plenarnių posėdžių salėje nėra tarybos atstovų. E, mes jau kurį laiką turime tarybos pirmininką bet nei jo, nei e, pirmininkaujančios valstybės atstovų, nei kitų tarybos atstovų niekuomet nebūna, kai yra svar, svarstomi svarbus dalykai. Pavyzdžiui, kai kalbama apie sanglaudos politiką ir kai yra pateikiamas teiginys, kad 62 procentus klaidų galėjo ištaisyti pačios valstybės narės, tai čia jau reiktų e, pirmininkaujančios valstybės reakcijos. E, Aš manau, kad sanglaudos, lėš, sanglaudos fondo lėšų e, panaudojimas e, rodo, e, kad kad šioje srityje reikia kovoti su klaidomis. Manau, kad šiandieninė ataskaita e, taip pat yra gera žinia, tinkamas signalas šiandien e, įvyksiančiai e, vadovų tarybai. Dėkoju uždėmesi. Ačiū. Manau, kad pono Golniš nėra salėje. Taip pat nemanau, kad ponas Sarvama yra salėje, jo nematau, todėl žodį suteikiu poniai Klėva. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė klaidų lygis, kai eina kalba apie regioninės politikos įgyvendinimą, turėjo būti, tai, ką valstybės narės turėjo pačias pamatyti ir ištaisyti, tikrai labai neramina. Taigi ateitie galvojant apie projektų rengimą, įgyvenimą, reikia galvoti, kad tai būtų projektai, kurie tikrai sukurtų pridėtinę vertę ES. Aš pritariu tiem, kurie šiandien pasakė, kad mes turime stebėti situaciją visose valstybėse narėse vienodai. Ir labai svarbu, kad sanglaudos politika kas yra iš, viena iš pagrindinių augimą ir investicijas skatinančių politikos ryčių, turėtų išlikti ir labai tvirta politikos rytis ir kitus septynerius metus. Jai turi būti skirta labai didelė um, parama. E, ir turėtumėm e, sutelkti dėmesį ne į apkarpimus, o į geresnę kontrolę ir didesnį um, įsipareigojimą užtikrinti gerą ES finansinių interesų valdymą. La parola all'onorevole Hudi. Ačiū. Dabar žodį suteikiu ponui Odį. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti audito rūmams, visiems e, nariams Kailait už e, visą atliekamą darbą ir tą informaciją, kurią pateikėte Europos parlamentui. Tikrai mes labai su dideliu dėmesiu klausomės jūsų ir noriu padėkoti komisarui Šemetai, kuris tikrai atlieka didžiulį darbą ir užtikrina mūsų sąskaitų kontrolę ir specialias ataskaitas rengia. Mm, noriu atsiprašyti už kolegą Boguslav Soni, kuris dėl kitų įsipareigojimų negalėjo dalyvauti posėdėje. Vis tik tai apgailę stauju, kad nėra tarybos atstovų, kadangi tai yra biudžetinė institu, biudžeto mm, institucija taip pat. Ir taip pat galvojant apie E, finansinę programą, reikia pakeisti tvarkaraštį, reikia, kad iki kiekvienų metų kovo 31 dienos būtų pateiktas ataskaitos, kad paskui audito rūmai galėtų iki birželio pabaigos e, e, pateikti ataskaitą ir paskui iki gruodžio pabaigos mes turėtumėm galimybę suformuoti savo poziciją ir ją tvirtinti, nes dabartinė situacija yra visiškai nepriimtina, būtinai reikia pakeisti tvarkaraštį, negali tai būti, kad mes tik lapkričio mėnesį kalbame apie uh, tik pateiktą metinę ataskaitą. Dabar 321 sutarties straipsnis straipsnis sako, kad Europos parlamentas turi prižiūrėti, kad e, finansinės lėšos būtų pateiktos Europos Sąjungai. Aš noriu paklausti, ar audito rūmai gali suvaidinti tokį perspėjimo vaidmenį, kai eina kalba apie Europos Sąjungos tarsi išdo e, e, funkcijas. Aš galvoju, kad audito rūmai galėtų mums padėti prižiūrėti, kaip ES veikia. Na ir galiausiai dėl pasidalyto valdymo. Galvoju, kad reikia sugrįžti prie šios pasidaryto valdymo srities. Aš galvoju, kaip yra su audito institucijų nepriklausomumu um, mūsų nacionalinių kontrolės institucijų funkcijomis, kai eina kalba apie pasidarytą valdymą. Man atrodo, kad reikia iš naujo pagalvoti, ar nereikėtų ES lygmenių sukurti atitinkamos finansinės funkcijos ir pa, visiškai panaikinti tą pasidalytą valdymą, nes ten yra labai daug klaidų, tai, tai labai brangiai kainuoja ir tikrai, kaip matome, būtina tas rytį peržiūrėti. Grazie, onorevole Ivanova, due minuti. Dėkoju toliau, ponė Ivanova, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti e, audito rūmų pirmininką ir padėkoti jam už ataskaitą, 2011 metų ataskaitą ir norėčiau pabrėžti keletą dalykų, kurie man pasirodė labai svarbus. Visų pirma, bendras e, išteklių valdymas. E, šiame, šioje ataskaitoje yra kalbama apie tas rytis, kurioje tas e, bendras išteklių valdymas nėra pakankamas. Tai yra, pavyzdžiui, kaimo plėtros politikos rytyje. Jeigu norime pagerinti situaciją, visos suinteresuotos šalis, ne tik komisija, bet, pavyzdžiui, ir valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę. Toliau tiesioginis valdymas 20 procentų visų lėšų skirta moksliniam tyrimams, o klaidų lygis čia išaugo 1,2 procentais. Iš tiesų lab, būtų įdomu su, sužinoti, kodėl e, padidėjo tas klaidų lygis ir kokių priemonių ėmėsi komisija. E, Toliau kitas svarbus dalykas yra tiesioginis projektų rezultatas ir, ir jo, jo poveikis ES biudžetui. E, manau, kad biudžetas, ES biudžetas turėtų būti, orientuot, e, būti į e, rezultatą orientuotas. Mums reikia konkrečių rodiklių ir atitinkamų tikslų, pagal kurios galėtume įvertinti atitinkamų projektų rezultatus. Šioje metinėje ataskaitoje yra kalbama kalbam apie tai, kad daug dalykų reikia e, dar pagerinti. Iš tiesų mūsų laukia didžiulis iššūkis padaryti daugiau turint mažiau lėšų. Todėl komisija e, ir valstybės narės turėtų daryti viską, kad kiekvienas ES euras būtų išleistas veiksmingai, nes e, iš to iš mūsų tikisi ES piliečiai. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, kadangi tai yra mano paskutinė kalba plenarinėje sesijoje, norėčiau pasinaudodama progą padėkoti visiems kolegoms iš Europos parlamento, ypač tiems, kurie dirba biudžeto kontrolės komitete, taip pat mūsų sekretariatui. Visiems dėkoju už puikų e, bendradarbiavimą. Aš esu dėkinga Jums už šiuos puikius, dinamiškus metus, per kuriuos daug ko išmokau ir aš tikiuosi, kad mes ir tęsime e, mūsų bendradarbiavimą ir savo ateities darbe. Mano pagrindinis prioritetas bus dialogas su Europos parlamentu. Ačiū. Grazie, e, eh, kolega Ivanov. Ačiū, poniai Ivanovai. Linkime Jums taip pat visako geriausio. Dabar norėčiau poniai gal suteikti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes galime pasakyti, kad Europos Sąjunga leidžia ir išleido geriau pinigus negu ankstesniaisiais metais. Taryba ir parlamentas draugė sprendžia dėl e, metinio biudžeto, tačiau būtent Europos komisija turi užtikrinti, kad pinigai būtų naudojami gerai ir mes turime pasirūpinti, kad e, procedūros buvo, būtų pagerintos. Ataskaita rodo, kad einame teisinga linkme, tačiau nepaisant to reikia dar daug ką pagerinti, mažinant klaidų skaičių. Pavyzdžiui, kalbant apie sanglaudos, žemės ūkio sritis ir taip pat ir kitas sritis, kuriuose yra nemažai klaidų daroma. Ir e, e, kai kalbame apie teisėtą lėšų panaudojimą. Žinoma, atsakomybė tenka Europos komisijai ir valstybėms narėms, tačiau yra ir tam tikra sisteminė problema. Pinigai nepanaudojami tikslingai ir veiksmingai daugeliu atveju. Aš sutinku su komisijos nariu, kad mums reikia didesnios paprastinimo. Jeigu biudžetas bus mažesnis, tuomet jo lėšas reikės panaudoti veiksmingiau. Tai reiškia, kontrolė turės būti efektyvesnė. Ačiū. Pans Deivis. Um, Norėčiau žinoti, kokį pasiteisinimą valstybės narės pateikia, kodėl jos nesugeba tinkamai tvarkyti savo sąskaitų. Ar galima tai palyginti, pavyzdžiui, su Nigel Farage, Junktinės karalystės nepriklausomybės partijos pasiteisinimais, kaip jis nesugeba savo partijos sąskaitų sutvarkyti, nes visiškai nėra jokio skaidrumo. Pažiūrėkime į jos interneto svetainę ir matome, kad e, viskas yra tik tai gražiai paprašyta. Jisai sako, kad, na, jis pametė savo kvitus, paskui jisai sako, kad turiu daug kvitų, bet jų ten nėra kažkaip. Tai ką tai reiškia? Jis, tai, kitas iki jisai sako, neturėjau laiko čia sudėlioti vis savo išlaidų, nors savo žmoną yra pasamdęs tam darbui. Paskui jisai sako, kad, na, pamečiau kažkuria, kažkurios kvitus, bet tai kas čia iš to? Tai ar auditorumai gali pasakyti, ar kuri nors iš valstybių narių yra pateikusi tokį pasiteisinimą, tokį simpatišką pasiteisinimą? pateisinimą, pametėm tas savo sąskaitas, bet kas čia tokio? Grazie, la parola al komisario Šemeta. Dėko, dėkoju dabar žodžiu tikėmės komisarui Šemetai. Ačiū pirmininkė. E, pirmininkė Kaldėra, gerbėmi parlamento nariai. Diskusijos aiškiai parodė, kad pasidalytas valdymas yra viena iš pagrindinių sričių, taip pat ir kalbant apie šių metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tačiau yra išlikusių klausimų dar ir dėl um, tiesioginio komisijos valdymo srities. Galiu Jūs patikinti, kad komisija labai atidžiai išanalizuos auditorumų pastabas ir įgyvenins uh, jų rekomendacijas tinkamai. Jau dabar pradėtas darbas ir norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad metinė veiklos ataskaitoje, kurią teikia komisijos generaliniai direktoriai, pirmą kartą per visą istoriją beveik visiškai viskas atitinka tai, kas yra pasakyta auditorumų įvertinime. Ir tų metinių veiklos at, įvertinimo ataskaitų pagrindų ir agri mokslo tyrimų, kitų generalinių direktorių pastebėjimų pagrindų, turi būti parengti veiksmų planai, kaip pagerinti situaciją tose valdymo srityse. Ir bijau, kad ir, ir manau, kad mano kolegos atitinkami komisarai Čiolaš Han ir kiti tikrai uh, dalyvaus biudžeto įvykdymo procedūroje, tikrai paaiškins, kokių konkrečių e, veiksmų jie imsis, kad būtų tos problemos išspręstos, kurios yra išsakytos e, generalinių direktorių pastebėjimuose. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną aspektą. Kai kalbame apie sudėtingas taisyklės, ne vien tik sudėtingosios taisyklės yra ES lygmenių. Ir kaip savo įžangoje sakiau, mes pateikėme pasiūlymų dėl kito finansinio laikotarpio, kad būtų galima iš esmės supaprasinti ES taisyklės. Bet kas yra labai problematiška, yra tai, kad valstybės narės įveda dar sudėtingesnės taisyklės, uh, Ir gan reikšmingas klaidų lygis yra sukeltas būtent tų sudėtingų taisyklių valstybių narių lygmenių. Ir aš manau, šis klausimas turi labai atidžiai būti analizuojamas. Barsas kalbėjo apie nuosavus išteklius ir PVM sukčiavimą. Komisija dabar labai intensyviai dirba šio klausimu. Mes pateikėme pasiūlymą dėl spart, greitos reakcijos mechanizmo. Mes dabar laukiame, kad e, taryba greitai patvirtins tą pasiūlymą. Tai labai leis sumažinti sukčiavimo lygį PVM srityje. Kitą mėnesį pateiksiu visą paketą pasiūlymų, kaip kovoti su mokesčių sukčiavimu ir vengimu. Tarp jų bus taip pat ir priemonės, kaip būtų galima toliau e, patobulinti PVM sritį. sritį. Ir labai tikiuosi, kad tos priemonės. Uh, bus tinkamos priemonės situaciją pagerinti PVM surinkimo srityje. Taip pat pranešės kalbėjo apie grinasias korekcijas ir man atrodo tikrai labai svarbu yra, kad tie teisės aktai, kurie dabar yra svarstomi, taip pat numatytų grinasias korekcijas ir kitam finansiniam finansinės programos laikotarpiu. Ir kaip minėjau, mes judame tą kryptimį ir labai tikimės, kad atitinkami teisės aktai bus patvirtinti, nes tai yra labai svarbios nuostatos, kurios yra juose įdėtos. Aš labai mm, tikiuosi jūsų palaikymo šiame biudžeto įvykdymo patvirtinimo etape. Labai tikiuosi taip pat ir su glautos bendradarbiavimo su taryba ir pirmininkaujančiamis valstybėmis, kad tos, tie klausimai, tos problemos, kurios išryškintos šioje biudžeto įvykdymo procedūroje, tikrai nebūtų um, įgyventos valstybių narių. Ačiū. Grazie, komisario, la parola al presidente. Dėkoju, komisarą. Dabar žodis teikiamas ponui Kalderai. Uh, Pone pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti už e, tuos malonius žodžius, kuriuos išsakė gerbiami Europos parlamento nariai auditorumų atžvilgių. E, galiu Jūs patikinti, kad mes darome viską, kas yra įmanoma, kad prisidėtumėm e, prie to bendro prioritetų įgyvendinimo, kad užtikrintumėm tvirtą viešųjų finansų valdymą ES lygmenių manęs klausė, ar yra kokių trūkstamų uh, kvitų ir, ar sąskaitų ir ar yra to, tokių dalykų auditoriams pasakyta. Kartais būna taip. Mes kartais nustatome, kad yra problema, kad trūksta kažkokio tai kvito ir po to reikia daryti atitinkamas išvadas. Auditorius tikrai nesutinka su tokiu atsakymu, tai kas čia tokio? Uh, Ir manau, kad visi, kurie yra atsakingi už tai, turi suvaidinti savo vaidmenį, kad to, tų problemų šaknis būtų ištaisytos, pagrindinės priežastys būtų ištaisytos. Ir tikrai turi būti pagerinta situacija palyginti su to, kokią mes turime dabar. Bet reikia prisiminti, kokia situacija buvo šio programinio laikotarpio pradžioje ir kokia situacija yra šiandien. Tai rodo tikrai didelį pagerėjimą ir audito rūmai sako, kad galima E, yra dar daugiau galimybių efektyviau, labiau m, e, tiksliškai orientuotai panaudoti lėšas, kad jos duotų daugiau naudos. Bet čia mums reikia, kad nacionalinės valdžios institucijos suvaidintų esminį lemiamą vaidmenį, nes jos yra ta pirmoji linija, pirmoji gynybos linija, kuri užtikrina tinkamą šių lėšų panaudojimą. Ir aišku, jeigu bus daugiau e, sudėtingumo ir bus daugiau įgaliojimo atiduota nacionalinėms valdžios institucijoms, institucijoms, aišku, gali būti klausimų sudėtingų, pavyzdžiui, kad um, finansuojamumo um, sąlygos yra skirtingos skirtingose valstybėse narėse. Tačiau dabar mums yra puikia proga išspręsti tuos dalykus, galvojant apie kitą uh, programinį laikotarpį, neimtis tų uh, problemų um, esminių priežasčių klaidų e, lygis e, nuo 0 iki 10 ar iki 100 išauks, ar yra tokia galimybė. Ne, o sistemos yra. Sistemos yra, reikia, aišku, tik tai spręsti tas problemas. Ir e, gerbiami parlamento nariai, mūsų rekomendacijos yra aiškios. Mes jau ilgą laiką raginame, kad sistemos būtų paprastesnės lėšoms naudoti kad būtų aiškus apibriežti jiems priskirti tikslai, kad būtų kontrolės sistemos paremtos e, sąnaudų ir rezultato efektyvumo analizė. Ir mes turėtumėm turėti galimybę aiškiai pamatyti, ar galime toleruoti tam tikrą klaidų lygį tam tikrose situacijose. Ir būtent tai audito rūmai ragina Europos parlamentą ir tarybą apsvarstyti. Mūsų kaip auditorių uždavinys yra e, e, analizuoti rizikos sritis. Ir tam mes skiriame didžiausią prioritetą. Ir padaryti rekomendacijas, e, ką, ką galima pagerinti. Mes tą ir stengiamės padaryti, kiek įmanoma geriau. Taip pat, ponia Vohan, turiu pasakyti, kad mes suprantame, kad administracinių klaidų gali būti, gali pasitaikyti ir jeigu jų pasitaiko, tai rodo, kad dar yra potencialas didelės rizikos, kuri gali materializuotis vėliau dėl ko visiems pinigams gali iškilti rizika. Aš visiškai pritariu ponios Greslė pozicijai, kad valstybės narės ir komisija privalo dirbti kartu tam, kad situacija evoliucionuotų, gerėtų, kai yra jų pasidalyta atsakomybė. Noriu patikinti pona Odį, kad aš tikrai pasižymėjau jo pasiūlymą dėl to, kad audito rūmai galėtų suvaidinti perspėjimo sistemos vaidmenį. Uh, tikrai reikia stengtis atkreipti dėmesį į problemas ir kartu su mano kolegomis mes tikrai e, išanalizuosime jūsų pasiūlymą. Ačiū. Grazie Presidente, la discussione è chiusa. Ačiū ponė pirmininkė. Diskusijos baigtos šią temą ir dabar darbo atvarkėje turime e, kitą punktą, pono Leichtfrido